Ačiū. Tuomet periname prie kito darbo tvarkės punkto komisijos pareiškimo dėl padėties Hondūre po rinkimų į prieš rinkimus artėjančius toje šalyje. Žodis komisijai. Tiene la palabra la comisaria Ashton. Gerbiama komisarė Ašton. Uh, Ačiū pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Šiandien mes aptarėme naujausius pasikeitimus politinėje krizėje Hondūre. Praėjus keturiems mėnesiams nuo prezidento Zelaja pašalinimo iš posto politinė krizė Hondūre vis dar neišspręsta, nežiūrint to sutarimo, kuris buvo pasirašytas spalio 30 dieną tarp de facto vyriausybės ir kitos pusės. Iš, pagal šį susitarimą turėjo būti atkurtas, atkurta konstitucinė tvarka Hondūrė, tačiau niekas nepasistumėjo, kadangi lapkričio penktą dieną paskirta vienybės vyriausybė buvo prezidento Zalija atmesta. Be to, kongresas vis dar nenusprendė dėl to, ar jis turi būti gražintas į pareigas ir dėl to kyla klausimas dėl lapkričio 29 rinkimų legitimumo. Tai būtų pagrindinis elementas siekiant išbristi iš šios krizės. Todėl draugiaus su pirmininkančia valstybė mes paraginame visas pusės, nedelsiant įgyveninti visas susitarimo nuostatas kaip pagrindinė prielaida, kad būtų galima grįžti prie normalių santykių, taip pat ir mūsų vystomojo bendradarbiavimo. Europos komisija šiandien e, pare, vis, iki šiol parėmė visas tarpininkavimo pastangas, kurias dėjo Kostariko Meksikos prezidentas Oskarai Arijas ir Amerikos valstybių organizacija, taip pat tarptautinė bendruomenė, bandydamos daryti spaudimą, kad šio konflikto pusės rastų taikų sprendimą. VES atstovybės ambasadorius buvo atšauktas visų ES valstybių narių ambasadorių taip pat išvyko iš šalies. E, vystomasis bendarbiavimas ir visa pagalba, išskyrus bendarbiavimas su pilietinė visuomenė ir humanitarnė pagalba, buvo suspenduota. Taip pat numatytos stebėjimo um, misijos lapšį 29 dienos rinkimams buvo atšauktos. Mes į šią krizę žiūrime labai rimtai, nes tai yra žingsnis atgal demokratinių požiūrių, ne vien tik tai Hondūrui, bet ir visai Centrinėje Amerikai, bet iš viso ir visai Lotynų Amerikai. Noriu dar kartą šiandien pakartoti, kad komisija parems e, normalios situacijos atkūrimą Hondūre. Tam reikia, kad visos pusės laikytųsi susitarimo. Nors laikas ribotas ir jau nebeįmanoma pasiūsti rinkimų stebėjimo misiją, komisija pasiuntė du rinkimų ekspertus, kurie nuo lapkričio 9 dienos yra um, pasamdyti penkių savaičių um, darbui, e, stebėjimo darbui, kad jie galėtų įvertinti rinkimą ir porinkiminę situaciją. Jeigu situacija leis mums aktyviau dalyvauti ir paremti rinkimų procesą, tai komisija taip pat numato ir finansinį finansinę paramą rinkimų tribunolui atitinkamai pagal UNDP reikalavimus. Komisija taip pat pasiūs Amerikos valstybių organizacijai paramą, jeigu ji e, vykdys rinkimų stebėjimą. Mes toliau stebėsime situaciją ir paremsime visas pastangas, kurios bus nukreiptos į demokratijos atkūrimą Hondūre. Dėkoju komisijos nariai, dabar pasisakymai frakcijų vardu. Pirmiausia, Europos liaudės partijos frakcijos vardu, ponas Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana gospa. Ačiū. Pirmininkė, komisarė, gerbimieji kolegos. Prieš mėnesį turėjau galimybę savo akimis stebėti situaciją Hondūre. APP e delegacijos sudėtyje lankiausi šioje šalyje, mes taip pat apsilankėme ir Kostarikoje, bendravome su prezidentu Oskaru Arijusu, kuris mums paaiškino, kokia yra susitarimo esmė. Taip pat susitikom su Konstitucinio teismo teisėjais bei keturiais kandidatais į prezidento postą bei kitais svarbiais Honduro atstovais. Jie visi džiaugiasi tuo, kad atvyko mūsų delegacija ir buvo akivaizdu, kad abi konflikto pusės norėjo pradėti dialogą Manau, kad labai svarbu yra po to, kai pasitraukė prezidentas Zalaja, nekiltų smurto. Turime reikalauti, kad būtų pasiektas politinis susitarimas. Laprašio 29 įvyksintis rinkimai vyks kitomis sąlygomis, e, nei galima buvo tikėtis tuomet, kai prezidentas Zelaya dar buvo valdžioje. Kandidatai į prezidentus teigia, kad jie nenori, kad politinis nestabilumas sumenkintų rinkimus. Honduras yra šalis, su kuria ES norėtų pasirašyti susitarimą, tačiau darybos buvo nutrauktos. O pratesti šias darybas ir sudaryti susitarimą būtų naudinga Europos Sąjungoje, bet aš manau, kad mes turime nusiųsti stebėtojų misiją į Hondūrą. Dėkuoju. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu Janis Barnuevo Garcia. Pirmininkė, išklausęs komisijos nar, narės pasisakymo, uh, Daug neturiu ką pridurti, nors pasisakau savo frakcijos vardu. Įvykiai Hondūre, konstitucijos nepaisimas dėja sukūrė netinkamą precedentą kitoms Latino Amerikos valstybėms, pavyzdžiui, Paragvajui. Mes negalime pasiveistebėti, kaip Hondūre paminamas įstatymas. Manau, turime palaikyti Amerikos valstybių organizacijos patvirtinta pozicija, e, kurios ats, kurią atstovauja prezidentas Arijas. Turime siekti susitarimo su Hondūru, tačiau prieš sudarant tokį susitarimą, manau, teisėtas Hondūro prezidentas Zelaja turi sugrįžti į savo, po, į savo postą. Lapkričio 29-osios rinkimų tarptautinė bendruomenė neturė, negalės pripažinti tol, kol teisėtas prezidentas nebus grįžęs į savo postą. Manau, kad ES, jeigu ji nuspręs siūsti delegaciją stebėti tų rinkimų, neturėtų pripažinti jų teisėtais, nes jeigu tai įvyktų, tai prilygtų valstybės perversmui. Reiktų užtikrinti įstatymo viršenybę ir konstitucijos paisimą Hondūre. Vaslavas Havelas juk sakė, kad ne, vienpusinės priemonės neįmanomos, kalbant apie demokratiją. Tai pasakytina apie visas valstybės, ne tik Hondūrą, Kiniją bei kitas pasaulio šalis. Manau, kad turime būti teisingi laikytis subalansuoto požiūrio, ne tik pragmatiško, visiškai nepriimtina būtų mums kažkaip tai patvirtinti valstybės perversmą. O tai būtų tuo atveju, jeigu lapčio 29-osios rinkimai būtų laikomi teisėtais. Ačiū dabar ponė Bilbao. Ačiū pirmininkė. Spalio, 3, spalio 13 dieną e, nesutarančios šalis pasirašė San Jose susitarimą ir jos sutarė, kad iki lapkričio pirmos dienos bus e, sudaryta susitaikymo vienybės vyriausybė, kad ji bus atkurta ir kad prezidentas Zelaja grįž į savo postą iki, šių, iki 2010 metų sausio 10 dienos. Tačiau vienybės vyriausybė kuriama be Zelajos dalyvavimo San Jose susitarimas ignoruojamas, situacija prastėja, numatyti 29 lapkričio rinkimai ir kandidatai teigia, kad kai kurių demokratijos reikalavimų nepaisoma, atrodo, kad stiprėja, e, kad šalyje ima siautėti smurtas, nes vienos opozicinės partijos atstovas buvo nušautas. Reikia kažkokio tarptautinės bendruomenės įsikišimo ir mes paslaikysime prezidento Lūlos e, Amerikos valstybių organizacijos sekretoriaus siūlymą bei prezidento Arijas pasiūlymą. San Jose susitarimą reikėtų vykdyti, pona Zelaja turi grįžti į prezidento postą, kad šalyje vėl imtų, kad Hondūra vėl imtų dirbti teisėtą vyriausybę. Kreipiuosi į abi šalis ir abi pusės ir raginu jas vykdyti dialogą, gerbti konstituciją ir siekti teisėto prezidento sugrįžimo į postą, nes kitaip šalyje vyks valstybės perversmas ir bus pažeidinėjami įstatymai. Dabar žaliųjų vardu. Vieną minutį, ponia Grėzė. Gerbiami parlamento nariai, po perversmo ir teisėto prezidento nu, iš, išvarimo iš pareigų San Jose susitarimas galėjo suteikti vilties, tačiau viltis mirė. Mm, pučistai Mišelėti pasiekėjai, palaikytojai laimėjo. ES turi pasmerkti tokį požiūrį ir pareikalauti, kad prezidentas Zalaja iškart nedėlsiamai būtų gražintas į pareigas. Dabartinė, dabartinėje situacijoje tikrai negali būti rengiami rinkimai, kuriuos rengia diktatūra. Lapkričio 29 dienos rinkimų rezultato negalima pripažinti. Nu, Amerikos valstybių organizacija nusprendė siūsti stebėtojus vertus mes turime atsisakyti pripažinti rinkimų rezultatus, nes tai bus farsas. Mes nerimaujame dėl žmogaus teisų pažeidimo, apie kurios pranešama. Uh, Europa turi parodyti tvirtą poziciją dėl demokratijos. Mes turime atsisakyti sudarinėti bet kokius sutarimus su, su neteista vyriausybė, o su, tas susitarimas, kuris buvo sudarytas, turi būti gyvenintas. Mums tenka atsakomybė pasirūpinti, kad milijonai Hondūro gyventojų galėtų rinktis demokratiją ir kad Latino Amerika vėl um, nepanirtų į pronunciamento um, situaciją.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 Hmm? Just, just, just a moment. Si quiere, Mister... puedo seguir en su idioma. Just a moment, Mr. Kužužnik. We have a problem. Pirmininkas, ponia Kužužnik, prašom luktelėti minutėlę, nes iškilo techninių problemų. You be so kind to start okay. again. Prašom, dabar pabandykite vėl. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė labai gerbiu Dianės pasisakymus, sėkiau jo darbą, tačiau negaliu paremti to, ką jis tik ką pasakė. Dėl pono Havelo, aš esu vienas iš tų milijonų žmonių, kurie buvo išėję į gatves, kai Havelas kalbėjo uh, Ir aš išėjau į gatvę draugę su kitais, nors neturėjau jokio, politi jokio, jokio politinio parengimo, nes aš norėjau laisvų rinkimų. Ir mes galvojame, kad taip ir bus kad jeigu yra sutarimas, tai tuomet rinkimai bus demokratiški. Tačiau Hondūrė situacija yra labai sudėtinga. Mes netgi patys ES tokių dalykų negalime išspręsti, o štai matome pasaulinėme kontekste, kas vyksta. Aš manau, kad tokie rinkimai būtų buvęs labai geras žingsnis į priekį. Ir aš manau, kad reikia pasiūsti rinkimų stebėtojus. Yeah. Ačiū ponui Košušnik, dabar GUNGL vardu vienai minutiai ponė Figereido. Dėkuoju pirmininkė. 20, birželio 23 dieną Hondūrė įvyko valstybės perversmas. Buvo pažeistas San Jose susitarimas. Visos nesutrenčios šalis įmasi įvairiausių priemonių tam, kad užkirstų kelią teisėtam prezidentui ponui Zelaja sugrįžti į savo postą. ES turi pareikalauti, kad be jokių sąlygų nedelsint būtų leista teisėtam prezidentui sugrįžti į savo darbo vietą. Kitaip rinkimai bus neteisėti. Be to negalime leisti, kad vyktų rinkimai tuo atveju, kai rinkimuose išrinktas žmogus negali dirbti savo darbo. Be to, būtina pasmerkti tuos, kas įvykdė valstybės perversmą bei reikalauti, kad Hondūrė būtų atstatyta demokratija. Mes tokiomis sąlygomis negalime siūsti savo stebėtojų stebėti šių rinkimų. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Toliau ponas Kačmarik dviems minutėms. Ačiū pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Rinkimai gali padėti įspręsti politinę krizę. Prisiminkite, pavyzdžiui, rinkimus 1989 metais Lenkijoje. Tuomet tie rinkimai nebuvo demokratiški, tačiau ji buvo labai svarbus. Tam, kad rinkimai turėtų tokios didelės svarbos politiniam gyvenimui, turi būti įvykdytos tam tikros sąlygos. Tai reiškia, pirmiausia, turi būti laiko, laikomasi politinių susitarimų. Bet to rinkimai turi būti sąžiningai surinkti. Akivaizdu, kad kai kalbame apie susitarimą, svarbu yra galvoti apie tai, kaip jis yra interpretuojamas. Jokio, visos interpretacijos turi atsižvelgti į bendrą kontekstą. Be to, privalu, kad nesudarančios šalis turėtų pakankamai geros valios. Kitaip, rinkimai nepateisins piliečių lūkesčių. O tai yra svarbiausia praeitėje ir Zalaja ir, ir kiti padarė nemažai politinių klaidų. Ir šie rinkimai gali būti proga jas ištaisyti. Rinkimai gali būti geras nu-, ir naudingas dalykas tam, kad Hondūre būtų atkurta demokratija. Demokratija yra vertybė, kurią privalome puoselėti. Šioje salėje šiandien jau buvo pasakyta, kad mes turime pažvelgti blogiui į akis, kadangi blogis pasinaudos ir menkiausią galimybę tam, kad pasiektų savo. Neturime gaišti laiko ir nepamirškite, kad rinkimai yra galimybė pokyčiams rastis. Dėkuoju, ponia Boskurt. Ačiū, pirmininkė. Birželio 28-ąją teisėtai išriktą prezidentą Zelają iš posto nuvertė kariškiai. Tai buvo valstybės perversmas, aš tai smerkiu. Hondūrą būtina atsakyti įstatymo viršenybę taikiomis priemonėmis. Vyksta intensyvus dialogas ir prieš porą savaičių, kuomet lankėmės tame regione su centrinė, su Latino Amerikos delegacija, atrodė, kad Hondūre pasiektas susitarimas ir kad bus užtikrintas demokratijos bei įstatymo viršenybės atkūrimas, kad prezidentas grįš į savo postą ir bus kuriama nacionalinės vienybės vyriausybė ir net bus steigiama komisija, kuri ištirs visą šį atvejį. Ir bus rengiamas rinkimams. Deja, uh, tas susitarimas nėra vykdomas. Tikiuosi, kad, kad darybininkai grįž prie darybų stalo Hondūre ir kad susitarimas, kurio pasiekta bus laikomasi ir kad bus atsisakyta valstybės perversmo sprendimo. Kreipiuosi į Hondūro valdžią. Juk atrodo, kad rinkimai nebus pripažinti, rinkimų rezultatai nebus pripažinti, tai turės labai rimtų pasiekmių e, Latino Amerikos integracijos procesui. Tai sustabdys demokratiškus procesus metams ir nukentės paprasti žmonės. Norėčiau kalbėti tuos, kurie mano, kad turėtumėme pripažinti numatytų, numatytus rinkimus. Mes tokiu būdu nususime netinkamą žinę, mes pritarsime valstybės perversmui. Jeigu iš anksto bus teigiama, kad e, palaikysime rinkimus, Zelaja ir Mišelėti neturės, jo, jo, jiems nebus jokių priežasčių grįžti į prie dėrybų stalo. Uh, ir mes palaikysime nedemokratiškas jėgas. Ačiū, ponė Boskurt. Dabar vienai minutį, ponas Meja. Ačiū, pirmininkė. Kom, komisarė, norėčiau pasveikinti komisiją ir tarybą, nes jos vienbalsiai pasmerkė karinį perversmą Hondūre. Jos laikėsi labai griežto ir tvirto požiūrio. Taip pat buvo besąlygiškai raginama sugražinti prezidentą Zelają į postą. Aš apgailėstauju dėl to, kad mūsų parlamentas dar nepasmerkė e, valstybės perversmo. Ir atsaking, atsakinga už tai parlamente yra EPP frakcija. Šiandienos debatuose EPP frakcija mano, kad tie, kurie įvykdė valstybės perversmą, elgėsi teisėtai negalime susitaikyti su to, kad parlamentas dar nepasmerkė tokio dalyko. Negalime pritarti lakučio mėnesio rinkimų rezultatams, nes jie vyksta tokiomis sąlygomis, kuriomis teisėtas prezidentas praktiškai yra įkalintas. Pirmininkas, ačiū. Dabar dviems minutėms žodis suteikiamas ponui Iturgajas. Ačiū pirmininkė. Kai kurie parlamento nariai griebėsi labai griežtų argumentų, nor, norėdami pasmerkti tai, kas vyksta Hondūre. Aš norėčiau, to, naudodamasis tokiais pat argumentais, pasipiktinti situaciją Kuboje arba prezidentų Hugo Čavės ir, ir apžvelgti, kas vyksta ten, atsižvelgiant į tai, kad švenčiame Berlyno sienos žlugimą. Taigi prisiminkime, kas įvyko toje šalyje ir ten ruošiamas rinkimasi, rinkimams. Jau šešis mėnesius ta šalis ruošiasi rinkimams. Tie, kas turėjo būti atsakingi už rinkimus, buvo nominuoti prieš e, Birželio 20. Dar Zelajos režimo metu ir buvo rengiamas iš ankstiniams prezidento rinkimams. Kai kurie iš tų kandidatų net nepripažįsta e, rinkimų proceso. Ir birželio 30 dieną abi dėrybų pusės nusprendė, kad, kad šalyje susidarė krizė. Tie, kurie dėrėjosi pono Zelaja vardu, negalėjo susitarti dėl to, kas turėtų vadovauti vienybės vyriausybei. O mūsų APP frakcija pasisako už laisvus, atvirus ir demokratiškus rinkimus. Mes už tai, kad būtų nusiusti stebėtojai, mes norime, kad būtų surinkti laisvi ir teisingi rinkimai. Ir nepamirškite, kad kuomet Oskar O. Arijas vyko į. buvo susitikęs su mumis, jis ragino Europą nusiųsti savo rinkėjus, kad jie vyktų draugę su uh, Amerikos orga, valstybių organizacijos at, at, rinkimų stebėtojais. Ačiū. Dabar e, procedūra prašau žodžio, panas Sonik, vienam minutėjai. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad lapučio 29 dienos rinkimai yra galimybė Hondūrui. Todėl mums tenka pareiga pasiūsti rinkimų stebėjimo misiją ne tam, kad e, tiems rinkimams suteiktumėm legitimumo, bet tam, kad matytumėm, kaip viskas vyksta vietoje. Tuo pat metu noriu pasakyti, kad vos už valandos skrydžio e, nuo Hondūro yra Kuba, Havana, kur rinkimų nevyksta jau 50 metų. O komunistinis režimas e, meta žmonės į kalėjimą be jokio teismo. Mes nekartą e, raginame, kad uh, būtų išlaisvinti kaliniai. Mes netgi e, Sakarovo premiją suteikėm moteriams baltais rūbais, kurios negalėjo to prizo atsimti, nes jų neišleido iš valstybės. Taigi aš raginu komisiją, tarybą ir kairiuosius šiame parlamente, kad ir, ir raginu prisiminti Kubos žmonių teises. Ačiū ponui Sonikui. Dabar vienai minutiai. Panas Kortės. Sí, señor, eh, Señor presidente, kolegas, quiero mostrar. Pirmininkė, ponios ir ponai. ypač e, neramina tai, kad San Jose susitarimas neįgyvendinamas Eurolat susitikime. Spalio mėnesį mes dar kartą pasmerkėme valstybės perversmą ir paremėme Amerikų valstybių organizacijos pastangas. Mes pasisakome už taiką ir dialogą, o situacija Hondūrė yra kritinė ne vien tik tai politinių, bet ir socialinių, ekonominių požiūrių. Išorės skola, ekonominė krizė vis, dėl viso to e, dabartinė politinė krizė yra dar sunkiau spręsti. Todėl parlamentas turi ir toliau remti besąlygiškos demokratijos įgyvenimą ir ypač Hondūre. Ponas Zelaja turi būti gražintas į pareigas dar iki rinkimų. Tai būt, turi būti mūsų reikalavimas. Ačiū. Dabar vienai minutiai, ponė Lunačiak. Ačiū pirmininkė. Šiandien, kai Vaclavas Havelas kreipėsi į šį parlamentą, Aš norėčiau priminti jums visiems, kad mes laisvę atgavome prieš 20 metų. Aš norėčiau paklausti apie kolegų iš EPP frakcijos, ką jūs būtumėt sakę prieš 20 metų, tuomet, kai mūsų šalyse vyko rinkimai, kurie jūsų akimis žiūrint nebuvo demokratiški kur žmonės neturėjo pagrindinių laisvių. Ką jūs būtumėt pasakę prieš 20 metų? Ar būtumėt nusintę rinkimų stebėjimo misijas? Šiandien mes teigiame, kad ES negali siūsti savo rinkimų stebėtojų į Hondūrą. Ir aš dėkoju komisijai už tai, kad jį griežtai laikosi šios pozicijos. Dėkoju, ponė Luna, šiek dabar žodį sutikiu komisijos nariai. Ačiū, pirmininkė. Aš e, kalbėsiu gana trumpai, ne dėl to, kad man atrodo, kad šis klausimas nesvarbus, bet dėl to, kad e, jau yra gan vėlų. Man įdomu buvo stebėti, kad e, Gerbimiai parlamento nariai kalbėjo labai estringai ir susidė, su dideliu susidomėjimu. Daug kas buvo pasakyta apie tai, kad mes turime vis dėlto palaikyti santykius su šia labai sudėtinga šalimi. Turime siekti, kad jis sugrįžtų prie normalaus gyvenimo kuo skubiau. Ir įvairių frak frakcijų atstovai išsakė susirūpinimą dėl ES vaidmens vyksiančiuose e, rinkimuose. Aš pasižymėjau jūsų pastabas ir jas aptarsiu su kolegomis. Nieko nenustebins tai, kad mes, mano nuomonė, turime atidžiai stebėti padėtį Hondūre. Tam, kad žinotume, kaip turėtume elgtis, kad galėtume taikyti reikiamas priemonės bei padėti visiems susitarti, kuo skubiau. Tai yra labai skurdi šalis. Krizę reikėjo spręsti kur kas anksčiau. Ir aš esu dėkinga parlamento nariams už jų paramą komisijai. Ir už tai, kad jūs pritarėt mūsų pastangoms sugražinti normalų gyvenimą į Hondūrą kuo skubiau. Ačiū. Tuo baigiame šio darbo tokias punkto svarstymą. Ir toliau pagal darbo tokia komisijos pareiškimas dėl. Dėl kilmės žymėjimo. Pirmininkė, ačiū. Tikrai džiaugiuosi galimybę.